valandas niekas iš frakcijų arba kokie nors 24 parlamentarai nepareikš pretenzijų, dėl to bus laikoma, kad tie pataisimai yra e, teisėti ir teisingi. Pavadinimai bus nurodyti mūsų protokole ir yra dabar išspausdinti taip pat ir darbo tvarkėje. Toliau ponas Mirskis paprašė ginti jo teis, parlamentinį imunitetą.